Dabar išklausysime Europos himno, kurį atliks Strasbūro filharmonijos orkestras dirigentas Reimi Abram. Grazie maestro, grazie a tutta l'orchestra. Dėkoju maestro, dėkoju orkestrui. Dabar norėčiau priminti, kad pagal mūsų darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnio antrąją dalį pagal nustatytą tvarką. Diskusijos šiandien gali vykti tik tai.